Colleagues, we continue our meeting. Kolegos, tęskime darbą. Nice to meet you. Okay. Uh, Darbo tvarkės penktas klausimas žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 2016 metais metė ataskaitą ir ES politiką šiuo klausimu. Nuomonės projekto svarstymas. Pranešėjas pana Žordi Solė. Dabar norėčiau suteikti jam žodį. Ir ponia Rintke pristatys tai. Ačiū, pirinkė. Aš nesu Jordi Solė, aš tiesiog pristatysiu jo paruoštą pranešimą, jis apgalėstauja, kad pranešės apgalėstauja, kad negali dalyvauti, atsiprašau dėl to. Bet Ispanijoje šiuo metu vyksta svarbus dalykai, todėl pranešėjas yra Ispanijoje, negalėjo šiandien dalyvauti posėdį. Gerbimi kolegos, rengiant šį pranešimą iškilo iššūkis viename puslapyje apibendinti visus dalykus žmogaus teisų padėtis yra svarbi ir labai sunku tik keliomis pastraipos ją apibriežti, bet aš pabandysiu apibendrinti svarbiausius dalykus, kurie galėtų paskatinti diskusijas. Ir štai tie dalykai, kuriuos norėjo pranešės pateikti. Pirmas dalykas - integruoti lyčių klausimus į visus ES e, planus ir jos vienas iš svarbiausių ES principų ir ypač dėmesys skiriamas ES išorės santykiams. Reikėtų sustiprinti uh, lyčių, principo, lyčių principą ir užtikrinti biudžetą šia, šiai kompetencijos srityje. Reikia užtekti, užtikrinti testinę pagalbą žmogaus teisų gynės moterų organizacijoms, skatinant informuotumą ir apsaugą žmogaus teisų. Būtina užtikrinti, kad 61 sesijos moterų statuso komisijos rezultatai būtų įtraukti Europos e, išorės jungtinių tarybos politiką. Įtraukti taip pat moterų įgalinimo klausimus, užtikrinti tvarų vystimasi taikę e, visuomenę, įtvirtinant moterų vaidmenį, stiprinti pastangas siekiant įgyvendinti, realizuoti moterų teisės, skatinti ekonominį ir socialinį moterį galima, moterių dalyvavimą sprendimų priimimo procesuose, skirsti dėmesį vietos genčių, vietos tautų moterų vaidmenį. Taip pat užtikrinti vienodą prieigą prie švietimo visiems vaikams, skatinti moterų vaidmenį kaip taikos kuriejas ir įtraukti tai pagrindinės ES strategijas ir politinį dialogą užkertant kelią konfliktams, smerkti bet kokias smurto formas prieš moteris, lyčių pagrindų vykdomą smurtą, įskaitant ir seksualinę prievartą kaip karo ginklą. Ir už, užtikrinti nuoseklius veiksmus ES vidaus ir išorės veiksmuose Labai svarbus e, pranešimas buvo patvirtintas Strasbūrė e, praėjusios sesijos metu. Reikia prisidėti prie, prie, žmogu, prie moter, moterų sveikatos, reprodukcinės sveikatos, e, šeimos planavimą, moters sveikatą, saugius abortus ir taip toliau. Apie mami ir kiti klausimai, apie kurias norėjau kalbėti pranešės, tai pirmiausia specifinė, specifinė migrantų ir pabėgėlių moterų padėtis. Jau pranešimas praeisiais metais šią temą parengtas, bet kai kalbame apie žmogaus teisės, reikėtų vėl minėti šią problemą. Taip pat svarbi ir LGBTI bendruomenės padėtis. Šiuose diskusijose e, reikėtų ir tuos klausimus minėti, taip pat ir kviečiami esate teikti pakeitimus. Ačiū, ponė Rentke. Dabar prane... žodis šešėliniams pranešėjams. Socialdemokratų frakcijos vardu ponė Borzan, bet jinai negali dalyvauti dėl savo įsipareigojimų Kroatijoje ir jinai nori padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą nuomonę, labai subalansuotą nors jinai supranta, kad labai buvo ribota apimtis tos nuomonės, bet nuomonė parengta labai gerai. Pone Borzans pateiks pakeitimus, jinai tikisi, kad jiems bus pritarta. Jinai kalbės apie lyties pagrindų vykdomą smurtą, tai privarstinės santokas, e, moterų e, prievartavimą ir kitus dalykus Moteris yra labai pažeidžiamos, jau patiria priekybos žmonėmis grėsmės. Taip pat norima pabrėžti moterų e, vaidmenį e, vykdant konfliktų prevenciją ir skatinant žmogaus teisės ir demokratinės reformas, e, atsigaunant po konfliktų. Ekonominis socialinis moterio įgalinimas taip pat yra svarbus, tai yra būdas išplėsti ir sustiprinti pagrindinės moterų teisės. Moteris patiria didesnę skurdo riziką, daugiau moterų yra neraštingų, reikia skatinti, e, atkreipti šį, šį klausimą ir, ir profsąjungų lygių. Labai svarbu užtikrinti tinkamą sveikatą moterims, turi būti nemokama sveikatos priežiūra užtikrinama, ypač kai yra gimdymai, reikia įtvirtinti moterų seksualinės ir reprodukcinės teisės, užtikrinti prieigą prie šeimos planavimo paslaugų, kontracepcinių priemonių, teisėtų abortų paslaugų, reikia smerkti įstatymus ir reglamentus ar vyriausybių spaudimą, kuriais yra pribojama išaiškos laisvė, ypač moterų ir kitų lyčių kategorijų. Kai kuriuose trečiose šalise priemonės, yra labai nevienodos priemonės ir homoseksualumas yra laikomas nusikaltimu. Religiniai ir kultūriniai skirtumai negali būti pasitelkiami siekiant e, pagrysti diskriminavimą ir smurtą prieš moteris ir vaikus. Moteris yra pasirengusios pačios kovoti taip pat už moterų e, teisų įgyvendinimą ir už lyčių lygybę. Ar būtų kitų narių? Eleonora Forenza, prašau žodis Jums, guja vardu. Grazie, prezidente. Vorrei... Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonę, nes um, projekte yra išdėstyta nemažai svarbių dalykų. Kui, uh, frakcija pasiūlė kai kurios kitus aspektus įtraukti, kurie, kuriais bus papildytos pagrindinės mintis išdėstytos nuomonėje moterų LGBTQ apsauga reiškia, kad saugomos visų pirma žmogaus teisės. Ir šių asmenų teisės būtinai turime sustiprinti. Ta bandome padaryti savo pakeitimais. Šie asmenys susiduria su daugeliu įvairių problemų, diskriminacija, tai problemos e, susijusios e, su mm, žmogžudystėmis, e, smurtu šeimoje, kitos problemos. Be to, Ypač svarbu užtikrinti, kad būtų saugomos LGBTQ teisės, kai tie asmenys neturi ES valstybių narių pasų. Reikia pasirūpinti tuo, kad būtų galimybė tinkamai pasidaryti abortą, būtų saugomos kitos teisės. Es ir komisija uh, skatinančios žmogaus teisų paisimą turi pripažinti, kad padėtis yra itin sudėtinga ir būtina atsižvelgti šios aspektus ir juos gyvendinti 2030 metų programą. Ačiū. Atrodo, daugiau pastabų nėra. Dėkoju. Noriu priminti, kad pakeitimus galima teikti iki spalio antrosios dienos. Balsavimas FAM komitete vyks e, lapkričio šeštąją dieną. Ačiū. Šeštas klausimas. Mm, jaunimo e, jaunimo užimtumo garantijos e, iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse. Ir šiandien mes svarstysime nuomonės projektą šiuo nuomonės projektą, kadangi esu pranešėja, tai, e, mėly kolegos, aš tiesiog noriu išsakyti keletą e, minčių kaip e, nuomonės pranešėja. Jaunimo užimtumo iniciatyva yra viena iš pagrindinių ES finansinių priemonių, kurios yra skirtos padės spręsti jaunimo nedarbo, kuris ypatingai išaugo po e, neseniai Europą sukrėtusios finansų krizės problemas. Ir su šios iniciatyvos pagalba įgyvendinamos programos, kurios remia e, nesimokantį jaunimą, nedirbantį jaunimą, įskaitant ir tuos, kurie yra ilgalaikiai bedarbiai ir net neregistruoti kaip darbo jie žmonės. Ir jaunimo jaunimo užimtumo iniciatyvą pradėjome gyvendinti 2013 metais ir iš tikrųjų galim pasakyti, kad šia, per šiuos metus ES jaunų bedarbių skaičius sumažėjo. E, taip pat sumažėjo ir nedirbančių, nesimokančių ar mokymuose iš vis nedalyvaujančių jaunuolių. Ir nors, žinoma, jaunimo užimtumo iniciatyva visų nuopelnų dėl to tikrai negali prisimti, bet visgi e, e, jos indėlis turi būti pripažintas ir teigiamai įvertintas. E, ieškant informacijos apie jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą, paaiškėjo, kad valstybės narės nėra iš tikrųjų pateikę daug duomenų, ypatingai atspindinčių iniciatyvos poveikį jauniems vyrams ir moterims. Tačiau yra žinoma, kad e, jaunimo užimtumo iniciatyvos suteikiamomis galimybėmis pasinaudojo apitiksliais duomenim apie 48 procentai vyrų ir apie 52 e, procentai moterų. Tai iš tikrųjų gerai, nes leidžia spręsti, kad prie tokios jaunimo užimtumo iniciatyvos na, sėkmės, neblogų rezultatų, sprendžiant jaunimo nedarbo problemas bei užtikrinant lyčių lygybę, prisidėjo ir gerai apgalvotas kryptingas požiūris bei didesnis dėmesys individualiems e, e, poreikiams priderintai tam tikrai e, paramai. Kaip žinoma, priežastys, dėl kurio jaunos moteris ir jauni vyrai nei dirba, nei mokasi, skiriasi. Skirtingos yra priežastys, nes iš tikrųjų jaunos moteris daug dažniau nei vyrai prisima visus būties rūpeščius, vaikų auginimą ir priežiūrą, vyresnių ir sergančių šeimos narių slaugą. Taip atsisakydamos siekti geresnio išsilavinimo išsilavinimo ir kas savaime priboja jų galimybės vėliau gauti e, geresnį darbą, siekti, siekti karjeros ir e, tinkamai įsitvirtinti darbo rinkoje. Taigi, norint išvysti tą tokį tikslesnį vaizdą, kaip jaunimo užimtumo iniciatyva prisideda sprendžiant jaunų moterų ir vyrų nedarbo problemas, svarbu, kad valstybės narės iš tikrųjų rinktų na, tokius tinklės, tikslesnius duomenis, o komisija atliktų atitinkamų poveikio įvertinimą. Mes turim turėti iš komisijos tą poveikio įvertinimą dėl jaunų vyrų ir e, moterų įtakos šitos jaunimo užimtumo iniciatyvos. Be to ir labai svarbu, kad būtų ieškoma ir naujesnių, bet dar labiau tokių kryptingesnių būdų pasiekti tuos jaunus žmonės, kurie nesimoko ir nedirba E, ypatingai tuos, kurie yra, nėra aktyvūs dėl įvairių priežasčių, e, įskaitant tam tikras kliūtis ar diskriminavimą. Ir dar yra, e, dar yra svarbiau, kad būtų ieškoma būdų, kaip pagerinti moterų galimybės sugrįžti į darbo rinką ar į mokymasi, pavyzdžiui, per vaikų priežiūros ir suaugusiųjų priežiūros paslaugų užtikrinimą, kad būtų pakankama šitų paslaugų tinklas ir prieinamas, ir kokybiškas ES valstybėse. Žinoma, nemažiau yra svarbu remti mergaičių ir jaunų moterų įtraukimą į visus ekonomikos sektorius, ir ne, ne, ne tik tuos stereotipinius, bet įskaitant mokslą, technologijas, inžineriją, ir tas sritis kuo daugiau, kad ateitų e, e, e moterų ir merginų. E, ir vis tik tai nepaisant esamos pažangos, vis tik tai jaunimo nedarbas dar išlieka pakankamai aukštas atskirose valstybėse narėse ir todėl tikrai labai yra svarbu tęsti jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą, numatant tinkamą finansavimą ir naujos finansinės perspektyvos laikotarpiu, nes negalime palikti, na, vėlgi jaunimo be E, finansavimo ir be galimybių juos motivuoti, aktyvuoti ir gražinti ir į darbo rinką, ir įsilavinimą. Taigi tiek trumpai apie parengtą nuomonę. Ačiū už Jūsų dėmesį, aš tikrai tikiuosi, kad mes kartu dirbsime. Ir dabar pereinu, noriu suteikti žodį šešėliniam pranešėjam ir pirmiausia, e, Marijana Petir. Prašau. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Ačiū, porė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad ši tema yra nepaprastai svarbi ir mes turime ją kalbėti ir ieškoti gerų sprendimų. Pinigai skiriami šią iniciatyvai ir garantijoms nedavė kol kas tenkinančių rezultatų. Jauniems žmonėms ir dabar dar sunku rasti nulatinį darbą. Darbdaviai nesuteikia jiems galimybių įgauti patirties. Aš esu iš Kroatijos ir galiu pasakyti, kad maždaug 80 tūkstančių jaunuolių iš Kroatijos išvažiavo ieškodami darbo kitose ES valstybėse, vakarų Europoje daugiausia. Todėl aš manau, jaunimo iniciatyvos įgyvendinimas yra nepaprastai svarbus, nes e, ta problema išlieka labai svarbus visos Europos politinis prioritetas. Turėtume rasti gerų sprendimų, kurie būtų pritaikyti darbo rinkoms specifikai kiekvienoje valstybėje narėje. Be abejo, turime raginti jaunus žmonės pačius aktyviau dalyvauti toje programoje, todėl aš džiaugiuosi jūsų teiktais pasiūlymais, mane labai priimtini, nes taip numatome, kaip galėsime įgyvendinti tuos iniciatyvos aspektus, kurie dar nėra valstybėse narėse įgyvendinti. Reikia geriau koordinuoti e, veiksmus Europos lygmenių, tik taip koordinuodami ir politiką, ir finansavimą koordinuodami mes galėsime pasiekti e, išsikeltų tikslų. Turiu galvoje darbo vietų sukūrimą jauniems žmonėms. Be to, turėtumėm daugiau dėmesio kreipti į mažai iš, ma, menką išsilavinimą turinčias visuomenės grupės. Žinios, aišku, yra gale, yra pranašumas ir mes turime padėti tiems žmonėms, kurie nesugebėjo įgauti tų žinių, kurie neturi to, kas dabar yra reikalinga darbo rinkai. Todėl mes ypač galvodami apie jaunas moteris kaimo teritorijose turėtumėm galvoti apie specialias pagalbos priemonės. Dažnai e, tos moteris nesusilaukia dėmesio ir labai sunku e, joms padėti ir jų užimtumą e, sutvarkyti, ypač jeigu jos dirba, pavyzdžiui, šeimos ūkiuose. Statistika rodo, kad jaunoms moterims rasti darbą yra žymiai sunkiau negu jauniems vyrams. Dar vienas dalykas, pranešime turėtumėm būtent apie tai kalbėti ir EPP e, savo pakeitimus būtent toje dvasėje formuluos. Žodį e, poniai Filis Gusmenovai. Благодаря, госпожо председател. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti jums pačiai, nes jūs e, labai daug pastangų įdėjote rengiančiai pranešimą. Kaip jau sakėte, jaunimo užimtumo iniciatyva buvo sukurta stengiantis padėti jauniems žmonėms, kurie neturi darbo suteikti finansinę pagalbą, kad e, jų padėtis pagerėtų. Jaunimo nedarbas e, kai kuriuose valstybėse yra labai didelis ir jis tampa visų Europos politikos krypčių pagrindiniu prioritetu. Ir be bejonės aš pritariu jūsų kaip pranešėjos nuomoniai, kad e, būtina ir toliau dirbti šioje srityje Taip pat labai svarbu kalbėti apie skaidrumą, e, panaudojant suteiktas lėšas. Tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti gerus rezultatus ir galėsime keistis gerą praktiką tarp valstybių narių. Eurostat atliko apklausą ir paaiškėjo, kad iki 2080 metų tik vienam pensininkui beteks du dirbantys žmonės. Todėl labai svarbu dabar įdarbinti kuo daugiau jaunų žmonių, kad e, jie aktyviau dirbtų darbo rinkoje. Aš sveikinu Jūs e, parengus jaunimo užimtumo iniciatyvą. Mano nuomonė ji labai svarbi. Taip pat labai svarbu kalbėti apie lyčių lygybę ir aktyvų dalyvavimą. Suteikti žodį poniai Konstadinkai Kunevai. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικές σκέψεις θα ήθελα να μοιραστώ και εγώ μαζί σας. Ačiū. Aš norėčiau išsakyti keletą minčių. Šį ketvirtadienį, praeitą tiksliau ketvirtadienį, mes grįžome iš vizito, e, kuris buvo susijęs su šiuo pranešimu. Lankėmės Slovenijoje ir Kroatijoje. Mes ten daug ko sužinojome, daug ko pasimokėme iš tų valstybių. Viena iš tų valstybių neseniai įstojo Europos Sąjungą, kita jau šiek tiek ilgiau yra pabuvusi Europos Sąjungos nare. Ir aš pasakysiu keletą minčių investiciją į jaunimą prilyksta investavimui mūsų ateitį, jau anksčiau yra tai sakyta. Bet tam, kad ta investicija galėtų veiksmingai būti vykdyta, reikia kelti keletą klausimų. Kaip e, susidorosime su jaunimo nedarbu? Kaip pavyksta padaryti, kai finansų krizė užsitėsi dešimtmečius? Jaunimo nedarbas iki šiol yra neprimtinai labai aukštas kaip mes e, priversime jaunus žmonės tikėti demokratiją, valstybės galia, ekonomikos augimo galimybėmis. E, Dublinė prieš kelias dienas e, buvo taip pat kalbama apie nedarbo lygį bendrai, apie tai, kad didelis nedarbo lygis visoje Europoje ir apie tai, kad reikia didinti verslo efektyvumą, produktyvumą. Bet buvo pamiršta paminėti vieną dalyką. Europos Sąjunga turi neleisti, kad jauni žmonės konkurencijoje kovoje su vyresniais pralaimėtų. Mes kalbame apie kovą su nedarbu Europos Sąjungoje, bet kaip mes e, galime tame kontekste leisti nulio valandų sutar, darbo sutarčių egzistavimą. Europos komisija nusprendė dar patrupinti šiek tiek lėšų jaunimo iniciatyvai, tačiau tuo pat metu ji reikalauja, kad atlyginimai būtų karpomi, kad biudžetinė drausmė būtų įgyvendama, kad valstybės būtų konkurencingesnės. Kaip galime tikėtis, kad jaunimo garantija atneštų realios naudos, ypač jaunų moterų tarpe, jeigu iki šiol egzistuoja rimtų problemų dėl tėvystės atostogų? Ir, o ką galime pasakyti apie neįgalias moteris, kaip jos gali dirbti, jeigu tiesiog patekti į tą darbo vietą fiziškai yra neįmanoma. Taigi, aš, kolegos, štai ką norėjau pasakyti. Dar kartą mes uh, žvelgiame į praeities politikos klaidas. Todėl ateitis uh, tampa istorijos įkaitę. Jeigu mes dabar vykdomos politikos, biudžetinės drausmės politikos nebaigsime ES gyvendinti, tai visi mūsų planai sukurs tik tai dar daugiau skurdo ir nedarbo. Prieš kelias savaitės užimtumo komitete, MPL komitete buvo patiktas labai įdomus pasiūlymas. Graikijos E, už nedarbą atsakingas ministras apie tai kalbėjo panas Mavrupulų. Dalis sumos, kuri yra suteikiama kovai su nedarbu, turėtų būti neįskaičiuota į valstybės deficitą, nes tos sumos priliksta investicijai žmogiškuosius išteklius. Tokį pasiūlymą mes turėtumėm remti visi. Tokių iniciatyvų mums ES reikia, kad galėtumėm pažaboti nedarbą. pranešimas, kurį parašė ponė Blinkevičiūtė, yra parašytas geroje dvasioje, eina teisinga kryptimi. Ir aš džiaugiuosi, kad yra pateiktas geras tekstas. Manau, kad jūs labai aiškiai išskiriate akcentus iš mūsų pusės. Ačiū ponia Kunievai, dabar ponia Renkė. Um, ačiū ponia pirmininkė, nekartosiu visko, ką kolegos jau pasakė. Aš savo ruoštų noriu padėkoti už projektą. Viskas yra parašta teisingai. Jūs teisingai pasakėte, kad jaunimo užimtumo iniciatyva jau parodė gerų rezultatų. Tačiau tuo pat metu reikia imti žymiai daugiau veiksmų šiai problemai spręsti, jaunimo nedarbo problemai spręsti. Nors statistika šiek tiek gerėja, problema išlieka milžiniška ir mes apie tai turim aiškiai kalbėti. Kitaip jauni žmonės, kurie uh, E, neturi darbo ar gyvena nesaugiai, e, galvos, kad mes visiškai jais nesirūpiname, galvodami, kad statistika gerėja. Dėl e, lyčių aspektų du dalykus norėčiau išskirti kuriuos, mano nuomonė, šio nuomoje reikėtų šiek tiek labiau sustiprinti. Jūs teisingai sakote, kad reikia labiau individualizuoto požiūrio, kad jauni žmonės būtų pritraukti į uh, ilgalaikės darbo vietas ir turėtų ilgalaikės darbo perspektyvas. Visiškai su jumis dėl to sutinku. Dar vienas dalykas, kai kalbame apie tą individualų požiūrį, turime kalbėti apie tikslinės moteriams skirtas programas. Kolegos jau sakė, Labai dažnai moterims e, tenka daugiau atsakomybės, pavyzdžiui, rūpinantis šeimos nariais. Jos būtyje daugiau darbo atlieka, todėl apie tai turime pagalvoti, planuodami tokias programas ir galvodami, kaip pavieniui padėti tiems jauniem, toms jaunoms moteriams patekti į darbo rinką arba grįžti į darbo rinką. Dar vienas dalykas, kuris, mano nuomonė, turėtų būti įrašytas, e, e, turime stengtis išvengti lyčių stereotipų. Jūs savo kalboje sakėte, kad švietimo priemonėse, kurios yra siūlomos tokiuose programuose, būtina apie tos stereotipus kalbėti. Negalime tokių stereotipų kurti, kurti kad mo, vyrai eis į inžinerinius darbus, automobilių statybą, o moteris eis e, į rūpybos ar slaugos sritį. Mes turėtumėm e, skatinti jaunų žmonių smalsumą kad jiems būtų įdomu pasižiūrėti į skirtingas darbo rinkos dalis. Bet bendrai jūsų pasiūlymas yra labai geras ir labai ačiū šią diskusiją. Ačiū, ačiū ponė Reintke. Ar bus daugiau norinčių pasisakyti? Nėra. Yeah. E, aš noriu informuoti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra spalio antrą dieną iki 17 valandos. Balsuoti turėtumėm lapkričio 6 dienos mūsų komiteto posėdėje. Dar kartą, kaip nuomonės pranešėja, dėkoju vis, visiems šešėliniams pranešėjams. Ačiū labai už jūsų pasiūlymus, pastabas, aš tikiuosi mūsų tikrai glaudaus bendradarbiavimo, nes tikslą mes turime vieną, kad jauni žmonės iš tikrųjų ir vyrai, ir moteris turėtų tinkamą, kokybišką užimtumą. Ačiū Jums labai. A dabar eisim prie kito klausimo. Uh, point seven on our and family. Septintas klausimas - kontrasekcija ir šeimos planavimas. Ah, yes. We need some break. Padarysime trumpą pertraukėlę. Tiesiog vienos minutės pertrauką. colleagues. Kolegos, gerbėjai kalbėtojai, pranešėjai, kolegos, dalyviai, man tikrai malonu pasveikinti jūs susirinkus į keitimąsi nuomonėmis dėl kontracepcijos ir šeimos planavimo. Šeimos planavimas ir prieiga prie kontracepcijos priemonių moteriams ir, ir poroms – yra moterų autonomijos ir gerovės šaltinis. Tai suteikia galimybę moteriams ir merginoms geriau planuoti savo ateitį. Tai užtikrina tvarų vystimosi kelią. 26 rugsėjo rytoj yra pasaulio kontracepcijos diena. Ir šią progą moterų komitetas nusprendė suorganizuoti šį keitimąsi nuomonėmis. Tai suteiks mums galimybę plačiau apmastyti šį labai svarbų klausimą. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Jan Pekler. Europos komisijos atstovai, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Dėkuoju iš tik, kad pakvietėte mus į šį susitikimą. Kalbant apie šeimos planavimą, visada tai yra gera galimybė leidžianti pasik, pasišnekėti šiais svarbiais dalykais. Šeimos planavimas susijęs su daugybė mums svarbių sričių. Tai leidžia užkirsti kelią pavojams susijusiams su neštamu, tai leidžia užkirsti kelią abortam, nelegaliem abortams, Tai, tai yra prevencija seksu, seksualinių kelių pernešamų lygų tiek moteriai, tiek vaikui. Taip pat tai sumažina paauglių neštumą, tai reiškia, kad jaunos mergimos išlieka švietimo sistemoje, daugiau moterų išlieka darbo rinkoje ir dėl to sulėtinamas gyventojų augimo tempas ir taip pat tai padeda moterims naudotis žmogaus teisėmis ir pačiom apsispręsti dėl savo seksualinės ir reprodukcinės sveikatos. Daug yra įrodymų surinkta apie kontracepcinės priemonės, daug pozityvių dalykų tiek sveikatos požiūrių, tiek lyčių požiūrių, tiek žmogaus teisų požiūrių. Todėl visgi iškyla klausimas, kodėl tokia veiksminga priemonė nėra prieinama visoms moteriams, kurio, kurioms jų reikia. Tai pasakytina apie Afrikos šalis, tik tai 20-30 procentų moterų turi prieigą prie šeimos planavimo priemonių. Akivaizdu, kad yra didžiulis iššūkis, kurį tu priimti tos šalis, kurios dar negali ar nenori suteikti tokias gyvybiškai svarbės paslaugas e, savo gyventojams. Neturtingos šalis reikia skatinti šeimos planavimą. ES jau seniai bendradarbiauja uh, siekdama užtikrinti visuotiną prieigą prie, prie sveikatos priežios paslaugų. Reikia taikyti tas pačias vertybės, kurias taikėme ES, jas reikia taikyti ir mūsų išorės politikoje. Tai reiškia pasiekti pažeidžiamas moteris ir merginas ir suteikti reikiamas sveikatos priežios paslaugas. Reikia užtikrinti seksualinę sveikatą, reprodukcinę sveikatą, suteikti galimybę planuoti šeimas. Tai leidžia e, gelbėti gyvybės ir stiprinti visuomenę. Litu, lyčių lygybė taip pat svarbu. Reikia užtikrinti moterų teisės, seksualinės e, sveikatos ir reprodukcinės teisės. Tai yra atspindėta naujame ES naujoje koncepcijoje skirtoje vystimuisi. Birželį Europos parlamentas taryba ir komisija tai patvirtina, taip pat ir ES lyčių veiksmos programoje numatytoje iki 2020 metų. Tai patvirtino Europos vadovo taryba praėjusiais metais. Teisų užtikrinimas yra kertinis akmuo ES vystimos ir bendrabiavimo politikoje. 2,6 milijardus eurų ES skiria sveikatos priežos sveikatos Iki 2020 metų pusė tų lėšų skiriama sveikatos programoms 17 pagrindinių šalių, kita pusė skirta per globales iniciatyvas. Pavyzdžiui, pasauliniai fondai kovai su deprokuliozė ir kitomis šalimis, su, su, e, bendravaujant su pasaulinė sveikatos organizacija. Apie 220-240 milijonų eurų kasmet išleidžiama programoms skirtoms reprodukciniai sveikatai, e, motinystiai, naujagimių sveikatai. Nuo 40 iki 45 milijonų eurų kasmet skiriama šeimos planavimui. Metų pradžioje nauja JAV vyriausybė sugražino e, Meksiko miesto politiką, kurios tikslas yra apkarpyti tarptautinį finansavimą e, šeimos planavimo srityje. E, komisijos narys Mimicė sakė, kad jis yra susirūpinęs dėl tos politikos sugražinimo JAV administracijoje ir būtina užtikrinti sveikatos priežiūrą būtent pažeidžiamoms moteriams, tai apima ir šeimos planavimą. Ir čia iškyla rizika tai pažangai, kuri jau pasiekta šioje srityje. JAV kongrese yra didžiulė pozicija e, šiai naujai programai. Ir prieštaraujama e, įstatymo projekto tvirtinimui kuriuo daug pinigų skirima iš JAV e, biudžeto, tačiau yra labai reikšmingai sumažintas tas biudžetas, kuris yra skirtas e, šeimos planavimui 2017 metais. Podėme sėdintis um, mm, svečiai paaiškins, ką, ką jiems reiškia toks sumažinimas biudžeto. Bet JAV ir toliau išliks e, ES svarbus partneris išorės politikoje. Uh, bet komisaras Mimis pasakė, kad jis nenorėtų, jog ES politika neturėtų būti įtakota to, kas kitose pasaulio šalise yra daroma. Yra rengiamos uh, konferencijos už paramą moterims ir lyčių klausimas yra vienas iš svarbiausių. Es įsipareigomai yra labai stiprus, mes įtruvo didinusio lyderio vaidmenį užtikrinant uh, moteriams prieigą prie sveikatos e, priežiūros ir šeimos planavimo visame pasaulyje. Kartu su partneriais visame pasaulyje tęsime kalbėti garsiai šiuo klausimu, įgalinti moteris, apsaugoti jų teisės, užtikrinti moterų sveikatą ir gerovę moterų ir jų šeimų. Taip pat mes norime įtikinti vyriausybės e, skirti jų vidaus lėšas tokiems E, tokiams priemonėms kaip šeimos planavimas, e, padaryti tai universaliai prieinamą dalyką. Seksualinė reprodukcinė sveikata, reprodukcinė sveikata taip pat yra labai svarbi, užtikrinant lyčių lygybę, tai atsispindi lyčių e, veiksmų programoje. Ir, ir ta žinia yra sustiprinama ir konferencijose, siekiama įgyvendyti tą planą ir užtikrinama geresnė prieiga prie šeimos planavimo, seksualinės sveikatos ir reproduktinės sveikatos. Pradėtas pirmas etapas to plano gyvendinimo ir Junktinių tautų generalinė asamblėja New York, ES ir Junktinės tautos pradėjo naują partnerystę, kurie mylimamos visos e, smurto formos prieš moteris ir merginas. Pusė e, milijardo eurų skiriama tam ir stiprinamos strateginės partnerystės su jungtinėmis tautomis, prisimant įsipareigojimus dėl lyčių lygybės ir moterų ir merginų įgalinimo. 400 milijonų eurų yra skirt, skirta šiai iniciatyvai, patikos fondui tas fondas atveras ir kitiems donoras, donorams ir tos lėšos bus skiriamos seksualinės sveikatos ir reprodukcinių teisų gyvenimui, įskaitant ir šeimos planavimą. Lėšos turėtų būti tikslingiau e, leidžiamos, kalbama apie pusės termino peržiūrą, apie poveikio vertinimus ir konkrečių programų gyvendinimą. Es ir toliau sieks lyčių lygybės moterų ir mergaičių gyvendinimo didžiulės lėšios yra skiriamos laikotarpiui iki 2020 metų, 80 milijonų jau buvo paskirta, 20 paskirta mm, jungtinių tautų programom. Taip pat yra skirtos lėšos dėl pasiūlymų projektams, kuriais yra skatinama lyčių lygybė ir moterų reproduktinė sistema. Bandoma investuoti strategiškai mokesčių mokėtojų pinigus ir bus, tai leis išgelbėti gyvybę, sustiprinti galimybės, išsaugoti žmogaus teisės skurdžiausiose pasaulio šalise. Ačiū. Like to... Dėkuoju, ponia už jūsų pastabas. Dabar žodis ponės Iskisteniger, kuri yra e, Jungtinių tautų organizacijos e, e, gyventojų fondo direktorė čia Briuselėje. Ačiū pirmininkė. Prieš mano pristatymą norėčiau parodyti labai trumpą vienos minutės filmuką, kuriame pavaizduotas puikus pavyzdys, kaip galima sudėtingomis aplinkybėmis pritaikyti šeimos planavimo priemonės. Kartais reikia elgtis e, kūrybingai ir e, imtis papildomų priemonių.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 Tai pavyzdys, kaip galime užtikrinti šeimos planavimą, kaip galime imtis tų papildomų priemonių ir užtikrinti, kad moteris ir mergaitės visur, kad ir kur gyventų, galėtų pasinaudoti kokybiškomis kontracepcijos priemonėmis. Grįžkime prie to, kodėl šeimos planavimas toks svarbus. Šeimos planavimas susijęs su kontracepcijos naudojimu, jeigu jūsų nuomonė jums e, to reikia. E, tai netgi laikoma pagrindinė žmogaus teisė. Kodėl taip yra? Todėl, kad e, šeimos planavimas gelbsti gyvybės, kontracepcijos priemonės padeda išvengti nepageidaujamų neštumų, naudotis E, tinkamomis kontracepcijos priemonėmis sumažinamas e, moterų ir vaikų mirčių skaičius. Bet vis dėlto visame pasaulyje, ypač e, neišsivyščiusiose šalise, yra 240 milijonų merginų ir moterų, kurios dar nenori turėti vaikų, bet neturi galimybės naudotis kontracepcijos priemonėmis dėl to, kad jų paprasčiausiai nėra arba jos apie jas nežino arba e, dėl kitų priežasčių. E, galimybė gauti informacijos apie e, kontracepcijos priemonės yra lyčių lygybės e, klausimas, kad e, poros galėtų planuotis, kada nori turėti vaikų, kad moteris, merginos galėtų turėti daugiau galimybių mokytis ir dirbti, kad galėtų užsidirbti daugiau. Tai padidina ekonominį saugumą, gerovę ir jų šeimų gerovę. Be to, e, šeimos planavimas, ir tai jau buvo paminėta, e, yra labai e, gera priemonė norint užtikrinti vystimąsi plėtrą visame pasaulyje. Tai gana pigi priemonė, beje, nes jį leidžia jis suteikia daug naudos. Vienam doleriui, kuris yra išleidžiamas šeimos planavimui, vyriausybės gali sutaupyti iki 5 dolerių sveikatos priežiūros sektoriuje. Kalbant apie socialinę ekonominę naudą, universali prieiga prie reprodukcinės seksualinės sveikatos paslaugų užtikrina kad e, vienam investuotam doleriui graža sudaro net 120 dolerių. Manau, kad e, tai puikia naujiena. Taigi, akivaizdu, kad reikia modernių kontracepcijos priemonių, nes tai e, ne tik būdas apsaugoti ir apginti pagrindinę žmogaus teisė. Tai dar būdas išvengti 76 tūkstančių motinų mirčių kasmet. Be to, tai yra e, viena, viena iš e, rentabiliausių investicijų į žmonės. Ir, e, kaip sakiau, kiekvienam išleistam doleriui graža sudaro net 120 dolerių. Taigi svarbu užtikrinti galimybę naudoti šeimos planavimo priemonėmis visame pasaulyje. 2012 metais Londone vyko aukščiausių lygių susitikimas šeimos planavimo klausimais. Ir um, ten buvo pasakyta, kad tikslas iki 2020 metų uh, siekiama uh, daugiau nei 19 milijonų uh, moterų ir uh, merginų, uh, kurios dar neturi galimybės naudotis kontracepcijos priemonėmis, uh, įgyti tokią galimybę. Uh, Šiemet e, Liepos mėnesį vyko dar viena tokia konferencija, kurios tikslas buvo įvertinti pažangą nuo 2012 metų e, pagal daugiametę finansinę programą. Ir e, pažanga yra. 30,5 milijonų moterų dabar a, gali naudotis papildomai kontracepcijos priemonėmis. Dabar visame pasaulyje moderniomis kontracepcijos priemonėmis naudojasi daugiau nei 300 milijonų a, moterų. A, rytų ir a, pietų Afrikoje. A, a, Dabar e, daug daugiau e, moterų, e, milijonai moterų ėmė taip pat naudotis tokiamis kontracepcijos priemonėmis. Vakarų Afrikoje tradiciškai moteris nesinaudojo kontracepcijos priemonėmis, bet pavyko netgi per daug įgyvendyti 2015 metų tikslą. Daugiau vienu milijonu moterų ėmė naudotis kontracepcijos priemonėmis. E, norint įgalinti moteris ir merginas vis dar lieka spragų. 2016 metais 19,2 e, milijono moterų ir mergaičių paauglių Toks buvo tikslas numatytas anksčiausių lygių susitikime. Jos vis dar neturi galimybės naudoti šeimos planavimo priemonėmis. Tai reiškia, kad reikia paspartinti šių priemonių įgyvendinimą, reikia kventi įvairias programas sparčiau, kad būtų pasiekti ir kiti 2020 metų tikslai, pavyzdžiui, susijęs su litiškai plintančių lygų plitimu daugiausia dirbama už Sahario Afrikoje, Latino Amerikoje, e, kitur 46 e, valstybės, kuriuose pajamų lygis labai nedidelis. Tai e, šalis, kuriuose yra labai didelis motinų mirčių lygis. Mūsų organizacija yra didžiausia pasaulyje, kuri platina kontracepcijos priemonės tokiuose valstybėse. Na, žinoma, kaip minėjau, tai didžiausias fondas e, užtikrinantis e, reprodukcinės sveikatos priemonių e, platinimą visame pasaulyje. Ir kaip jau sakė komisijos atstovas, ES per DEFCO generalinį direktoratą labai padeda uh, mums e, platinti visas priemonės kartu su Junktinė karalystė, Niderlandais, Ispanija, Luksemburgo, Portugalija. E, tai kelios es e, valstybės ir be jų prisideda dar ir kitos valstybės. Fonde buvo surinkta daugiau nei milijardas dolerių nuo pat jo veiklos pradžios. Mes apriepiame daugiau nei 20 milijonų e, moterų ir jaunų merginų kasmet. Padedame gyvendinti 2020 metų programos tikslus, kuriuos jau minėjau. Maždaug trečdalis e, moterų 69 e, valstybėse naudojasi mūsų sutiktomis priemonėmis. Žinoma, galimybė naudotis šeimos planavimo priemonės itin e, svarbi, norint sumažinti litiškai plintančių lygų skaičių. Tai e, e, taip pat įgyvendinti kitus tūkstantmečio vystimosi tikslus. besivystančiose šalise. Taigi, e, tiek informacijos apie priemonių e, platinimą, bet to e, padedame padidinti pajėgumus, kad šalis galėtų ilgainiui apsėti be donorių pagalbos, užtikrinant šeimos planavimo priemonės. Jau daugelioje šalių sukurtas nacionalinis biudžetas kontracepcijos priemonėms parūpinti, tai yra labai svarbi pažanga. Na, žinoma, e, jokia prezentacija neapsieina be to, kad e, pakalbėtume apie finansavimo spragas, finansavimo stoką. E, reikia 5 milijardais dolerių daugiau kasmet. Iš tikrųjų, čia parašyta 5 milijardai, bet turi būti 5,5 milijardo. 2000 17-20 metais numatoma kasmet e, skirti po 700 milijonų tam, kad būtų uždengtos tos spragos. Be to pažangos negalėsime padaryti, mums labai reikia donorų, ypač programos valstybių pagalbos, kad jos galėtų užpildyti tas e, biudžeto spragas, e, užtikrinant kontracepcijos priemonių platinimą kontracepcijos priemonių platinimas nėra pakankamas. Reikia informuoti, skleisti informaciją apie šeimos planavimo galimybės e, jaunoms moteriams, kad jos apie jas žinotų. Jaunimui taip pat e, reikia kokybiškos šeimos planavimo informacijos, kad e, jis galėtų pats priimti informuotus sprendimus apie savo šeimą, apie jos planavimą. Vis dar milijonai moterų neturi galimybės naudotis naudotis šeimos planavimo priemonėmis ir mm, reikia mm, imtis daugiau veiksmų, kad e, būtų įgyvendyti 2020 metų tikslai e, susijęs su e, didesniu moterų skaičiaus apriepimu. Iki 2030 metų numatoma įgyvendinti taip pat plėtros tikslus ir Žinoma, mūsų darbas niekada nesibaigia, nes e, norime užtikrinti, kad būtų apripti e, visi. Norime ne tik apsaugoti teisės ir sveikatą, bet norime kartu investuoti į ekonominę gerovę, klėstėjimą, Kalbant apie parlamento narių e, vaidmenį, ką e, gali padaryti parlamento nariai politinė ir finansinė parama šeimos planavimui itin svarbi, kad būtų įgalintos moteris ir merginos. Šeimos planavimas dėl tam tikrų priežasčių e, yra tema, apie kurią dažnai pamirštama arba ji atrodo per sudėtinga, kad su ją būtų dirbama. Bet iš tikrųjų čia viskas labai paprasta. Tiesiog e, svarbu, kad ši tema nuolat liktų darbo tvarkėje, kad apie šeimos planavimą būtų nuolat kalbama įvairiuose kontekstuose. Pavyzdžiui, lapkričio mėnesį bus organizuotas ES ir Afrikos aukščiausių lygio susitikimas, aukštų lygio politinis forumas. Reikia apie tai kalbėti tokiuose renginiuose. Taip pat reikia užtikrinti, kad nacionalinės vyriausybės būtų atskaitingos, atsiskaitytų apie tai, kaip joms sekasi gyvendinti tūkstantmečio tai yra tvaraus vystimosi e, tikslus, e, ypač trečiai ir penktai tikslus. E, Dėvė komitetas neseniai patvirtino sprendimą dėl to, kad kitais metais į biudžetą būtų įtraukta daugiau 20, 20 milijonų daugiau šiems klausimams. Ačiū e, Jums, e, e, ponės Tenikė, ir dėkuoju už įdomią informaciją. Ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Eren Donadijo iš IPPF tinklo. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju už galimybę aptarti kontracepcijos klausimus. Šiandien mums tikrai malonu dalyvauti šioje diskusijoje. Tad tik e, porą žodžių visiems, kas galbūt nežino mūsų organizacijos, tai Tarptautinė planuojamos tėvystės federacija, kuri kovoja už e, reprodukcinės ir seksualinės sveikatos teisės visoje visame pasaulyje ir be kitoko Europoje. Mes norime įgyventinti pokyčius, norime keisti politinį kraštovaizdį, ne tik ekonominį. Ir e, tos sąlygos ir politinės ir ekonominės gerokai pasikeitė per pastaruosius metus. Noriu padėkoti komisijai e, už tuos drąsius veiksmus, kurių įmamasi ypač komisijos narių Mimecai. Visi žinome, kad moterų reprodukcinės sveikatos. E, teisės nukenčia, kad joms kyla pavojus. Žinoma, e, kokie padėtyje yra moteris kitame, e, kitose pasaulio regionuose, bet neturime nieko priimti savaime. Turime nuolat galvoti apie tai, kuo rizikuojame, kokiu pavojų kyla. Ir svarbu, kad parlamento nariai užtikrintų, kad politikoje būtų daugiau dėmesio skiriama kontracepcijos priemonėms. Taip pat reikia e, palyginamų e, tyrimų, kad e, būtų užtikrintos lygios galimybės naudotis kontracepcijos priemonėmis. Visuotinė prieiga dar nėra tikrovė net Europos Sąjungoje. Trumpai papasakosiu Jums apie svarbę EPPF kampaniją susijusias su visuotinė galimybė naudotis e, kontracepcijos priemonėmis. Noriu paprašyti jūsų trumpai pagalvoti apie tai, e, kurios grupės Europoje jūsų šalyje yra pačios pažeidžiamiausios. Jų yra nemažai. Žinoma, e, kai kurias žinote, bet yra dar daug kategorijų, kurios patiria didelę diskriminaciją. Tai neįgaliai, jaunimas, ypač nepilnamečiai E, turime daug e, problemų su migrantais, pabėgėliais, e, kitomis kategorijomis, ypač tomis, kurios yra institucijose. Mūsų kolegos Ispanijoje parengė filmą, kurį prašyčiau dabar parodyti. Y quería empezar a tomar la píldora, pero como no tenía tarjeta sanitaria no podía ir al médico y en la farmacia tampoco me la daban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 migrantų, ypač neteisėtų migrantų ir pabėgėlių padėtis itin sudėtinga, bet e, kliūčių kyla ir kitoms visuomenės grupėms ir tikiuosi, kad galėsime nuveikti daugiau. Taip pat e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad e, kyla tikrai e, labai didelių grėsmių netgi plačiai visuomeniai, jai priklausančioms moteriams. Pažvelkime į tai, kas vyko Lenkijoje tiek daug žmonių išėjo į gatvę, protestavo. Pernai dėl kontracepcijos vyko nemažai debatų, diskusijų, nes Europos komisija um, um, pateikė rekomendaciją dėl um, be recepto išduodamos kontracepcijos, skubios kontracepcijos priemonių. Ir daugelis buvo uh, prieš ir uh, netgi uh, Mm, priešinosi tiek, kad net e, prievartos augos e, tarsi neturėtų e, galimybės naudotis tokiamis skubios kontracepcijos priemonėmis. Mes kaip europiečiai negalime tiesiog žiūrėti tai, kas vyksta, turime imtis veiksmų Ir dabar noriu perėti prie gerų naujienų, papasakoti apie gerąją patirtį, nes yra ir tokios patirties pavyzdžių ES. Pavyzdžiui, Prancūzijoje iki 18 metų jaunimas gali gauti nemokamą, e, nemokamas medicinės paslaugas, įskaitant ir seksualinės reprodukcinės sveikatos srityje. Ir e, anonimė, an, an, an, nemokamai ir anonimiškai kontracepcijos priemonės ir konsultacijas gali gauti 15-18 metų mergaitės. Kai kuriuose šalyse netgi iki 26 metų suteikiama tokia galimybė. Uh, E, pavyzdžiui, Švedijoje e, nuo 21 iki 26 metų e, galima pasinaudoti tam tikromis subsidijuojamomis paslaugomis sveikatos priežiūros srityje. Kalbant apie skubę kontracepciją, Prancūzijoje neseniai buvo įgyvendinta viena papildoma priemonė. Nepilnamečiai gali e, nemokamai be recepto gauti tokias e, skubios e, kontracepcijos priemonės, anonimiškai visiškai netgi neturi pateikti asmens dokumento. Pažvelkime į tuos skirtumus tarp pavyzdžiui, Prancūzijos ir Lenkijos, e, pačios Europos e, viduje. Švedijoje e, taip pat galima gauti skubios kontracepcijos priemonės nuo tablečių iki kitų priemonių klinikose ir kitur. Taip pat noriu pabrėžti kitas priemonės, kurių imamasi siekiant užtikrinti visuotinę galimybę naudotis kontracepcijos priemonėmis. Prancūzijoje, kaip sakiau, kontracepcijos priemonės nemokamos jaunoms moteriams, bet taip pat ir toms moteriams, kurios negali įpirkti tų priemonių, joms yra skiriamos specialios subsidijos, kad būtų užtikrinta ir joms galimybė naudotis tokiamis priemonėmis. Taigi faktiškai visi gali nemokamai pasinaudoti kontracepcijos priemonėmis ir toks pavyzdys yra Portugalija. Uh, Net ir griežtų taupimo laikais e, ten buvo galima naudotis e, tokiamis priemonėmis visiems. Taigi e, noriu dar kartą priminti Jums apie Jūsų vaidmenį, norint užtikrinti šeimos planavimo ir kontracepcijos priemonių platinimą. Ačiū, ponė Danadija. Organizacija moterų pasaulinis judėjimas prašė pasisakyti Silvija Lausberg yra organizacijos atstovė. Ji yra e, prancūzakalbių moterų Belgijoje e, organizacijos e, vadovė. Ačiū, labai ačiū ponios ir ponai. Mūsų organizacijos vardu mes norime, kad būtų baigtas smurtas moterų atžvilgių. Mūsų, asocija, mūsų organizacijoje yra 6 tūkstančiai asociacijų iš 161 valstybės. Aš noriu Jums padėkoti už galimybę susitikti su Jumis ir pakalbėti apie šeimos planavimą ir kontracepciją. Bendrai, e, kalbant apie lyčių lygybę, e, kontracepcija turėtų būti minima, nes bendrai pastebime, e, kad moteris šiuo atveju yra diskriminuojamos ir ne tik tai natūraliai taip jau yra, bet ir dėl kultūrinių ir socialinių priežasčių. Moteris neletai tampa uh, E, fizinės ir psichinės dominac... dom... psichinio ir psichinio dominavimo aukomis. Todėl mes turime konstatuoti, kad atsakomybė už kontracepciją tenka moteriams ir tai yra papildomas neligybės faktas. Ir su tuo turbūt nereikėtų taikstytis. E, pastebėjome, kad ten, kur nėra sutvarkytas kontracepcijos klausimas, Nepageidaujamo neštumo atveju yra žymiai daugiau. Ir todėl mes suprantame, kad reikia kalbėti apie daugelį įvairiausių strategijų, kaip uh, apsaugoti moteris, kaip kontroliuoti neštumą ir kaip užtikrinti geresnį jų ateitį. Uh, dėl to teikiame tokį klausimą. Jeigu Europoje kontracepcija yra traktuojama kaip teisė, kodėl laisvanoriškas neštumo nutraukimas yra traktuojamas kaip baudžiamasis nusikaltimas daugelį valstybių? Kodėl moteris turėtų būti baudžiamos, e, jeigu jos jau ir taip yra diskriminuojamos, kaip kad apibrėžė jungtinės tautos? Įskaitant ir kai kuriuose ES valstybėse narėse, Europos moteris e, turi tokias pat saugumo e, E, e, atsiprašau, sveikatos teisės kaip ir vyrai, išskyrus seksualumo sritį. Tai yra gėdinga ir nepriimtina, todėl mes turėtumėm uh, užkirsti kelią tam, ką mes įvardiname kaip institucionalizuotas smurtas prieš moteris. Negalime taikstytis su tuo, kad moteris turi mirti dėl to, kad jai neleidžiama pasidaryti aborto Ir e, žinome, kiek daug slaptai abortų ir nelegaliai abortų yra atliekama Europoje. Vis tik tai turime e, pripažinti, kad yra atveju, kai moteris prievarta tampa motinomis. Tai turi būti traktuojama kaip fizinis smurtas. Ir e, turėtume e, suprasti, kad neštumas ir gimdymas visuomet yra susijęs su rizika sveikatais. Kartai tai gali būti labai rimta, net mirtina rizika. Jūs turbūt prisimenate, kad e, neretai šporai išsiskyrus mama viena lieka atsakinga už vaiką ir 20 metų jį turi auginti, rūpintis jo gerovę. Nuo pat įsteigimo E, mūsų organizacija stengiasi užtikrinti vyrų ir moterų lygybę, pasinaudojant teisėmis į sveikatą, e, integralumą, e, geresnį gyvenimą. Jūs visi žinote, kad Europos parlamentas rugsėjo 12 dieną priimtame, priimta rezoliucija pasmerkė prievartinį neštumą. E, ir e, aišku, suprantame, kad šis klausimas yra kiekvienos valstybės narės kompetencija, bet vis tik tai tokių sprendimų galima priimti. Mes suprantame, kad e, turime kalbėti apie savanoriškas nesumo nutraukimas. E, turi būti paliktas kiekvienai valstybei nariai, bet mes vis tik turime žiūrėti, kas vyksta. Pažiūrėkime, kad visiškai e, tai yra uždrausta Maltoje. Labai didelė pribojimai yra vesti Airijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje. E, ir kitose valstybėse, tokiuose kaip, e, pavyzdžiui, Italijoje, 80 procentų gydytojų turi moralinių įsitikinimų dėl aborto vykdymo. Mes suprantame, kad, kad ir Belgijoje e, padėtis nėra tobula ir e, ją galite pasiskaityti tame leidinyje, kurį mes išplatinome prancūzų ir anglų kalba. E, šis klausimas net buvo keliamas, kai buvo renkama vyriausybė, nes kandidatai pasisakė labai griežtai apie pilietinės teisės ir pagrindinės žmogaus teisės. Baigdama aš noriu pasakyti, e, ko šiandien siekia mūsų organizacija. Mes reikalaujame, kad uh, E, visoje Europos Sąjungoje per manifestacijas, kurios įvyks rugsėjo 28 dieną, šį ketvirtadienį, būtų reikalaujama e, panaikinti baudžiamasias nuobaudas už abortą ar norą pasidaryti abortą Europoje. Tai yra pagrindinė žmogaus teisė, e, teisė sveikatą. Be to, mes turime pasirūpinti, kad būtų suteiktos lygios teisės visoms moteriams visoje Europoje pasinaudoti kontraceptinėmis priemonėmis arba neštumo nutraukimo priemonėmis. Lytinis švietimas Europoje turi būti sutvarkytas. Be to mes turime uh, kalbėti apie uh, neštumo nutraukimo metodikos mokymą medikų pro, visose profesijose, nes dar tai ne visur yra daroma. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponios ir ponai, uh, E, paskutinis mūsų reikalavimas būtų toks. Mes tikimės, kad jūs paraginsite valstybės narės pagerinti e, su prailginti neštumo nutraukimo terminus, kad visos ES gyvenančios moteris galėtų pasinaudoti teisę į sveikatą ir teisę į apsisprendimo teisę. Dėkuoju iš pasisakymą, o dabar norėčiau suteikti žodį dalyviams, diskusijoms, bet mums liko tik apie 10 minučių, nes 6 val. numatytas balsavimas. Ponas Gerikė, ponė Betir, ponė Bjork ir ponas Martin. Pone Gerikė, prašau. Nedaugiau nei dvi minutės, prašau. Prašau man suteikti keturias minutės, nes tikrai neįmanoma man bus pasisakyti per dvi minutės kalbame apie šeimos planavimą. Šeimos planavimas, kai aš susipažinau su žmona, norėjom turėti septynis vaikus. Bet jinai turėjo labai sunku gimdymą ir tada nutarėm, kad mums užteks keturių vaikų ir likusius įs, įsivaikinome, tris įsivaikinimo vaikus. Mes diskutavome su šeima, kartu aptarėme, kiek norime vaikų, suplanavome šeimą, visi mūsų vaikai yra laimingi ir Aš manau, kad tai yra prioritetas, būtent šeimos planavimas. Man susidaro įspūdis, kad tai yra šiek tiek vienašališka. Kalbame apie planuotą tėvystę, planuotą motinystę. Ir tai yra susijęs su atitinkama JAF organizacija, bet tai yra komercinis verslas ten svarbi tai yra tik tai ekonominė, komercinė pusė. Jie parduod, arba parduoda abortus, arba parduoda kontracepcinės priemonės. Trumpai tariant, Afrikoje yra daugybė visiškai kitokių šalių, kuriuose įvyksta daug mirčių. Būtent motinos miršta gimdydamos. Sieraleonėje buvo pasakyta, kad jeigu bus legalizuotas abortas, sumažės mirtis gimdymo metu, bet taip nevyko. Egipte e, dėl religinių priežasčių yra draudžiamas abortas. Mirtis gimtant. Egiptas 36 vietą pasaulyje užima Bet e, aborto draudimas tikrai ne, ne, neišsprendžia visų problemų. Aš su tuo nesutinku. Yra ir kitų kontracepcinių priemonių, ne vien abortas. Mes turėtume tiesiog duoti temperatūrą moteriam. Yra temperatūrinis metodas kaip kontracepcinė priemonė ir moteris turint tik nuo 3 iki 5 vaisingų dienų per savaitę. Ir jeigu išmokysite moteris to termometro metodo, e, žinoma, reikėtų čia įtraukti ir vyrus. Tuomet mes galėtume pasiekti rezultatų be jokių cheminių medžiagų pasitelkimo, be vaistų pasitelkimus, kalbant apie kontracepcinės piliulės, Bet Afrikoje reikia kontroliuoti AIDS, nes tos, o tos piliulės yra pernelyg brangios. Mes norime parduoti kontraceptikus Afrikoje, bet reikėtų gal geriau ligoninėse mažinti vaikų mirštamumą ir motinų mirštamumą gimdymo metu. Mes galime suplanuoti veiksmingą šeimos planavimo metodą. Aš nesu prieš abortus ir kontracepcinės piliulės, bet yra ir kitų priemonių. Ačiū, ponas. Pone Petir, prašau labai trumpai. Dėkuoju, pirmininkė. Taip, man taip pat reikia laiko. Po tų ironiškų pareiškimų, kurias išgirdau, turiu paprieštarauti. Negimas, negimęs vaikas yra e, žmogiška būtybė nuo e, pastojimo pradžios. Ir tai yra žmonių bendruomenės dalis, o nulatinė, nulatinis spaudimas už abortus visose valstybėse narės neturi jokio pagrindo tarptinėje teisėje ir tai prieštarauja subsidiarumo principui. Tas nulatinis spaudimas daromas teisės aktų leidėjams valstybėse narėse, tai yra, kad reikėtų išplėsti abortų, teisę abortą, netitinka ICCPR teksto ir Europos žmogaus teisų nuostatų. Tarptautinėse sutartyse ar ES teisėje nėra pagrindo reikalauti teisės į abortą. ICCPR šeštame straipsnėje penktoje dalyje draudžia mirties bausmę nešioms moterims. Ir čia ginamas negimusio vaiko interesas. Žmogaus teisų konvencija pripažįstama vaikų teisė prieš jiems gimstant. Taip pat yra teisė prenatalinę sveikatą. Yra ir reglamentų valstybėse narėse teisės aktų, kurie gina tiek motinos, tiek negybusio vaiko sveikatą. Valstybės narės turi daug laisvių vertinti tai, kaip galima apginti dar negimusią gyvybę. Žmogaus, Europos žmogaus teisų teismas e, mano, kad negimęs vaikas jau yra žmonių šeimos dalis, narys. Reikia teisiškai apsaugoti negimusi vaiką. Ir tai neturi sumažinti ir, ir motinos sveikatos apsaugos. Reikia pabrėžti, kad milijonai eurų turėtų būti skirti moterų švietimui trečiosiuose šalise. Švietimas padeda atkurti namus, šeimas, bet reikia jas ir nereikia tų pinigų skirti mokymu apie kontracepciją. Aš nenorėčiau, kad mano pinigai tuo tikslu būtų naudojami. Aš pratęsiu mintį. Aš tikrai norėčiau, kad daugiau pinigų būtų skirta kontracepcijai ir teisėms į abortą ir šeimos planavimui. Aš manau, kad 20 milijonų padidėjimas biudžete yra per mažai siekiant to, ką reikia pasiekti. Ir šiame komitete mes norime, kad būtų žymiai didesnės sumos skirtos. Deja, mes nesugebėjome išsikovoti to. Aš raginu kolegų dėl kito balsavimo už biudžetą kitais metams, kad šis komitetas taptų lyderių, kad žymiai didesnis e, lėšų skaičius būtų nurodytas būtent šiem tikslam. Nes jeigu šis komitetas nepakovos už tai, kur skirmi pinigai, ne vienas kitas komitetas Europos komiteto nepadarys. 20 milijonų skirta, bet jau minėta, mums reikia žymiai, žymiai daugiau. Aš tik norėjau pasakyti, kad šiame komitėje yra didžiulė parama tam ir daugelis tiek Europos tarptautinių lygių kovoja už e, reprodukcinę sveikatą ir šeimos planavimą. Taip, reikia įgalinti moteris, padaryti jas ekonomiškai nepriklausomas, bet jeigu moteris neišsikovos tų taisyklių, tai tik padidins jų pažeidžiamumą moterų ir merginų. Ir tai tik padidins nepageidaujamą neštumą. Tai yra kankinimas moteris, tai yra smurtis prieš moteris. Mes negalime tam pritarti. Jau yra 2017. Mes turime padaryti viską, kad pagerintume moterų ir mėginų teisės. Ir aš manau, taip mes susidurime su nenoru, su prieštaravimu, bet mes esame stipresni, ypač jauni žmonės žiūri į mus ir nori, kad mes rastume sprendimus ir mes tai padarysime. Ačiū. Ačiū, ponė Jurk. Toliau ponas Martin. Ačiū, pirmininkė. Aš e, labai jaudinuosi atvykęs į šį posėdį ir tikrai dabar susinervinę, nes susidarys spūdis, kad yra diskusijos tarp konservatizmo, tamsybės ir demokratinių teisių. Ką pasakė mano kolega, kalbėjęs, egzistuoja masturbacijos teisė. Nebūtina mums to termometro gal moterims duoti. Turiu klausimą ir norėčiau pasakyti, kad mes, mes turėtum sutelkti ginklus ir, ir pradėti karą, bet ne tam, kad žudytume. Turime teisės aktus tinkamus parengti. Aš jau esu pateikęs prieš 3-4 metus klausimus komisijai. Iniciatyva, kurią inicijavo Niderlandai, Belgija. Prieš tą įstatymą, kurį e, nori įvesti prezidentas Trumpas. ES turėtų stipriau vaidinti savo vaidmenį. Tai yra skatinti, kompensuoti moterims e, kontracepcinės priemonės, kad jos galėtų laisvai tiek ES, tiek visame pasaulyje turėti prieigą prie kontracepcinių priemonių. Ir aš sveikinu šią iniciatyvą. Uh, Ačiū, ponia Mlenar. Visų pirma, noriu pritarti tam, ką pasakė kolega ponia Bjorn. Aš labai pritariu idėjai, jog reikia informuoti žmonės apie kontracepcinių priemonių galimybės visomis formomis, visomis galimybėmis, nes tikrai yra košmaras pastoti, kai to nenori ir aš tau nelikėčiau niekam. Turiu konkretų klausimą komisijai. Yra siekiama tvaraus vystimosi tikslų. Ir taip pat kalbama ir apie kontracepciją. Aš dalyvavau Junktinių tautų konferencijoje šiuo klausimu. Labai išsiskyrė nuomonės tarp valstybių narių, bet mano klausimas būtų toks. Ar komisija numato parengti nuseklesnę vidaus politiką šiuo klausimu? Taip pat ar komisija dirba su pasaulinė sveikatos organizacija dėl naujo pasaul... Europos plano dėl seksualinės sveikatos ir reprodukcinės sveikatos 2017-2021 metams. Ačiū, ponas Ren... ponė Renkė. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad galite matyti aišku įrodymą, kokia yra problema. Mes susidurime su didžiulio opozicija ir Europos parlamento viduje. Aš noriu pasakyti, kad mes Kovojame už moterų teisės, už žmogaus teisės. Ir šiek tiek opozicijos mūsų neišgazdins. Turiu konkretų klausimą komisijai taip pat. Kome, kolegos jau tai nurodė. Aš manau, kad tvirta pozicija už šeimos planavimą ir kontracepcijos priemonės už seksualinės ir reprodukcinės teisės yra labai svarbus dalykas. Bet ar bus papildomai skiriama lėšų? Nes reikia finansavimo. Yra lėšų ir reikia jų skirti. ES yra didžiausias donoras vystimosi paramai. Mes galime prisimti daugiau atsakomybės, nes tas finansavimas turi didžiulės įtakos moterų ir merginų sveikatai, nes iš tiesos visuomenės iš to turėtų naudos. Dėl to mane, man rūpi finansavimas. No Ačiū, daugiau klausimų nėra. Tad prašysiu diskusijos dalyviam, dalyvių atsakyti visus pateiktus klausimus ir skirti tam nedaugiau nei po dvi minutės. Ačiū, bus sudėtinga, bet manau, kad e, pirmiausia reikia atskirti šeimos planavimą nuo abortų. Tai nėra tas pats vienas iš tų dalykų e, gyvendinamas tam, kad e, būtų užtikrintas kitas. Kalbėta apie e, problemas susijusias su šeimos planavimo paslaugų plėtra. Taip galima geriau planuoti šeimą ir išnyks abortų poreikis, jeigu užtikrinamas geras šeimos planavimas. O es politikoje įtvirtinta, kad e, neturėtų būti e, diskriminuojama e, prieš pra, praktikuojančius specialistus, kurie dirba šalise, kuriuose abortai yra teisėti. Be to, numatyti ir kitų priemonių, kalbama apie moteris, kurios miršta neteisėtai, nesaugiai atliekant abortus, kitus motinystės klausimus kyla klausimas, ar yra nuoseklus e, Europos e, požiūris į seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros e, klausimus, turint omenyje, kiek įvairių nuomonių net ar čia buvo įsakyta. yra parengta veiksmų programa, kurią pasirašė visos valstybės narės, ji atitinka ir ES teisiną, kuris yra taikomas. Žinoma, ginamos e, kiekvienos moters e, žmogaus teisės, jos laisvas pasirinkimas e, imtis reprodukcinės veikatos priemonių, įskaitant šeimos planavimą. Skatiname valstybės narės skirti tam e, daugiau lėšų, nes pačios valstybės narės sprendžia dėl to, kiek e, skirti lėšų vystomajam e, bendradarbiavimui. Kai dariau įžangą, kalbėjau apie tai, kad atliekant vidurio laikotarpio peržiūrą, bandome vertinti be kito ko ir šeimos planavimo pažangą ir taip pat pažangą, kaip sekasi gyventi kitus tikslus. Ačiū. Ačiū dabar, panės Tenikė. Aš labai trumpai. Tik noriu pasakyti, kaip jau sakiau, kolega ICPD yra programa, kuri buvo patvirtinta prieš keliarius metus, tai yra tam tikros gairės, kuriomis vadovaujamasi. E, tik pakartosiu, kad šeimos planavimas yra pagrindinė žmogaus teisė. Mm, galbūt taip pat dėlėtų pabrėžti, kad galimybė naudotis šeimos planavimo priemonėmis gali maždaug trečdaliu sumažinti moterų mirtingumą ir maždaug 20 procentų e, vaikų mirtingumą. E, turint visą tai omenyje, šeimos planavimas e, būtinas, norint įgyvendinti tvarus įstymosi tikslus. Ačiū dabar. Um, Toliau, taip, ačiū. Buvo tikrai labai malonu matyti, kad remiate seksualinės reprodukcinės sveikatos priemonės. Akivaizdu, kad moteriams reikia laisvės, galimybės laisvai rinktis šioje srityje. Taip pat buvo labai svarbu iš pat pradžių išgirsti komisijos e, įsipareigojimus ir mes tikimės, kad e, bus laikomasi nuoseklių įsipareigojimų visoje Europos Sąjungoje. Taip pat e, man buvo labai svarbus klausimas dėl bendradarbiavimo su PSO pagal atitinkamą planą. Tai planas, dėl kurio susitarė visos valstybės narės išskyrus porą valstybių, kuriuoms kilo abejonių, bet konsensusas yra pasiektas Europoje. Ačiū. Čia dabar um, ponė Silė. Noriu padėkoti tiems parlamentarams, kurie paremė moterų apsisprendimo teisę ir atsakysiu į, kom, į kritiką porą žodžių. Dėl tarptautinių teisės aktų. Tarptautinė prekybos organizacija pripažino, atsiprašau, sveikatos organizacija pripažino, kad neštumo nutraukimas yra teisės į sveikatą dalis. Tuo pat metu mes žinome, kad rugsėjo mėnesį parlamento priimtoje rezoliucijoje traktuoja neštumo nutraukimo ribojimą kaip moters pagrindinių teisų pažeidimą. Todėl jokių būdų negalima sakyti, kad nėra pakankamai teisės aktų. Sorry. Pone Zaborska, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasisakyti. Ir mano pastaba yra dėl organizavimo negalima į darbo tvarkę įtraukti tokios svarbios temos ir jai skirti e, uh, 45 minutės diskusijai ir, e, atsiprašau, kalbėtojams ir tik tai 10 minučių parlamentarams. Todėl aš prašyčiau uh, Aš žinau, e, ką reiškia e, dirbti, pir, būti pirmininkė, aš pati esu tą dariusi, bet aš žinau, kad visada reikia parlamentarams palikti daugiau laiko pasisakyti. Aš e, savo pasakymą paliksiu kitam kartui. Ačiū, kad suteikėt galimybę dabar pakomentuoti. Uh, uh, Dėkuoju. Noriu padėkoti visiems diskusijos dalyviams. Sėkmės. Ačiū.

Kolegos, paskutinis darbo tvarkės punktas - balsavimas. Bendrasis ES biudžetas 2018 finansiniams metams visi skyriai. Ar esate pasiruošę, ar turite savo balsavimo korteles? Pranešėja Barbara Matera. Pradėsime balsuoti. Penktasis pakeitimas, kas už? Penktasis pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ne, atsiprašau, palaukime. Uh, uh, Pradedame dar kartą balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas dviem dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis pakeitimas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Vote is closed. It's adopted. E, Baigiam balsuoti. Atmesta 11 e, pakeitimas, kas už prieš susilaikę. Atmesta 11, 12 pakeitimas, kas už prieš susilaikę. Priimta 14 pakeitimas, kas už. Prie, e, kas už. Už, už. Prieš susilaikę. Nesuprantu, koks rezultatas. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Konstituojamosios dalis, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta, antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, e, priimta, ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta Atrodo priimta, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar nuomonės projektas su pakeitimais. Balsuojame elektroniškai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėjai ir visus šešėlinius pranešėjus. Labai dėkoju. Toliau. Du tūkstančiai septynioliktųjų metų es um, pilietiškumo ataskaita piliečių teisų stiprinimas demokratinių pokyčių sąjungoje. Pranešėja Angela Valina. Dabar pradėsime balsuoti. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, Priimta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas pradedame balsuoti. Atsiprašau. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis pakeitimas, žodinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Uh, amendment fetch. Tryliktasis pakeitimas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 15 pakeitimas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Dar kartą antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Priimta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 19 pakeitimas, dviem dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 20 pakeitimas, kas už, tai yra dvi dalis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta, 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta, 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta, 23 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 24 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 25 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 26 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 27 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 28 pakeitimas, 3 dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta, trečioji dalis, kas už, prieš, pasitikrinkime dėl trečiosios dalies, pradedame balsuoti. Is... Balsavimas baigtas. Atmesta. 29 pakeitimas. Penkios dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečioji dalis, kas už, mūsų balsavimo sąraše e, nurodyti pirmiausia, kad yra kalbinis e, pakeitimas ir mes dėl jo balsavome kaip dėl pirmosios dalies. Ar norite, taip ir yra, ar reikia dar kartą balsuoti? Ne, tiesiog e, svarbu paminėti, kad tai yra kalbinio pobūdžio pakeitimas. Yra tarsi atskira dalis, kalbinis pakeitimas ir tik po to pirmoji dalis. No, just on the first part. Just on the part. No. So we need we don't, to. Don't need, don't no. Uh, uh, uh, colleagues, we don't. Kolegos, dėl kalbinio pakeitimo balsuoti neturime. Bet yra ir pirmoji dalis, pirmoji dalis pakeitimo, dėl kurios balsavome tada, manau, mes tiesiog neteisingai pabalsavome. Ar norėtumėte dar kartą balsuoti? Gerai. Balsuosime dar kartą dėl 29 pakeitimo pirmosios dalies. Ne kalbinio pakeitimo, bet pirmosios pakeitimo dalies. Prašom balsuoti, kas už, prieš, susilaikę, pri, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečioji dalis. Ne, patikrinkime dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, pradedame balsuoti, reikia pasitikrinti. Baigiame balsuoti, atmesta. Penktoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 30 e, pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 31 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis pakeitimas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas. Trys dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę susilaikė atmesta, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta, priimta. Sako pirmininkė, pasitikrinkime gerai. Is... Baigėme balsuoti. Atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Dėkuoju pranešėjai, bendru pranešėjams, šešėlėms pranešėjams tai yra. Yes. Uh, our next meeting, don't forget on the Kitas posėdis spalio 10 dieną nuo 9 val. ryto visą dieną. Dėkuoju visiems nariams, visiems dalyviams. E, Pirminkė taip pat maloniai dėkoja vertėjams. E, malonaus vakaro visiems.